spalio 8 dieną nutrauktą plenarinį posėdį skelbiu naujintų. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Europäischen Parlaments. Mėly kolegos, Europos parlamento vardu griežtai smerkiu sprogdinimus Ankaroje, Turkijoje ir reiškia giliau už.